taip, kaip bus ribojama operatyviniai veiksmai. Nekalbama, kaip bus reglam, ribojami triuks, ribojas triukšmo lygis. Triukšmo lygis yra reglamentuojamas pagal kitus dokumentus. Taigi, jeigu patikėte e, pakeitimą, kiek, kiek reikėtų sumažinti decibelų lygį, tokio pakeitimo mes negalėsime priimti, nes e, šitas tekstas netam yra e, skirtas. Čia kalbama apie tai, kokių priemonių bus imtasi, kad būtų sumažintas lėktuvų keliamas triukšmas. Kągi mes visgi galime padaryti? Tai būtent priartinti tuos du e, dokumentus. Šitas, šitą dokumentą ir tą dokumentą, kuris galioja, būtent kuris riboja triukšmo lygį. Tas dokumentas jau dešimt metų galioja ir dabar padidėjo ir triukšmas, ir technologijos pasikeitė, ir lėktuvų eismas pasikeitė, todėl reikia jį atnaujinti. E, yra polemiškų pakeitimų, išklausę visus suinteresuotus visas suinteresuotas šalis. Manome, kad čia turėtų būti ne reglamentas, o direktyva šitas dokumentas. Kodėl? Todėl, kad, e, kaip sakiau, dauguma suinteresuotų sektorių e, laikosi tokios nuomonės, bet to, kai gilinamės į skirtingas problemas skirtingose oro uostuose, problemas susijusios su triukšmo lygio ar kitomis problemomis, mes tikrai lankėmės daugybėje oro uostų, tai tikrai galim pasakyti, kad oro uostai yra labai skirtingi, skirtingos charakteristikos, skirtingos dimensijos, skirtingos e, problemos kiekvienam oro uostą. Todėl mano nuomonė kurti teisės aktą, kuris bus privalomas ir stand, sunormins visas priemonės visose oro uostuose. E, tokia priemonė gali būti kontraproduktyvi, nes kai kur, pavyzdžiui, įkurti naktinį terminalą gali būti teigiama priemonė, o kitam oro uoste tas naktinis terminalas gali būti netgi neigiama priemonė pagal to oro uosto charakteristikas. Taigi suprantame, kad būtų geriau, kad sukurtume bazinę teisės normą, o jau kiekviena šalis pritaikytų prie savo poreikių. Bet mes žinome, esame atviri mm, diskusijoms šio klausimu. Taip pat sakiau, kad mes manome, kad galimybė įkurti naktinius terminalus gali būti vienas iš sprendimų, bet sprendimai negali būti standartizuoti ir pritaikyti visiems. Bet manome, kad taip išspręstumėm dalį egzistuojančių problemų. E, gavome labai daug skundų elektroninių paštų ir peticijų komitetas gauna skundų ir taip toliau. Ir juose dažniausiai kalbama apie tai, kad pagrindinė problema ir yra e, nak naktį, triukšmas naktį. Arba todėl, kad e, kilama ir leidžiamasi naktį, arba todėl, kad kargo lėktuvai leidžiasi ir kyla naktį. Taigi mes kalbame, mes nesakome, kad reikia keisti ekonominę veiklą, tą finans... komercinę veiklą oro uosto, bet mes sakome, kad reikia tvariau um, tvaresnės valdysenos oro uosto ir manome, kad yra įvairiausių priemonių, tvarumo priemonių, pakeitimų, kuriuos galima būtų įgyvendinti ir pagerinti visuomenės veikatos padėtį. E, miestų planavimas. Žinau, kad čia, yra, čia nėra ES kompetencija, bet turime teisę pateikti rekomendaciją šiame tekste ir šiuo atveju savivaldybėms parekomenduoti, e, toms savivaldybėms, kurių miesto teritorijoje yra oro uostas, kad jie atsižvelgtų į ateities planuodami į ateitį, atsižvelgtų į oro uosto dydį ir, ir, ir, ir veiklą, nes yra tokių savivaldybių, kurios planuodamos oro uostą, tiksliau, e, šalia oro uostų leido statyti gyvenamosius rajonus ir neatsižvelgia į, į poveikį. Iš pradžių ta, terito, ta, ta žemė parduodama pigiai, o paskui gyventojai skundžiasi, kad negali ramiai miegoti. Taigi mes pateikėme um, rekomendaciją, suprasdami, kad tai nėra ES kompetencija. Pradžioje sakiau, kad reikia paaiškinti apie tai, kas yra tos suinteresuotos šalis. Kągi turėjau galvoje? Ogi tai, kad savivaldybės ir tie suinteresuoti asmenys, kurie nėra įtraukti kaip suinteresuoti asmenys į šitą dokumentą, turi būti įtraukti, Todėl e, mes numatėme konsultaciją su suinteresuotomis šalimis, kad jos galėtų dalyvauti, teikiant arba gaunant informaciją ir teikiant pasiūlymus, kaip būtų galima apriboti e, orosto veiklą. Visoje Europoje ir konkrečiai tose šalise, kur mes lankėmės, lankėmės suinteresuotos šalis yra tiek darbo nuveikusios, kad neturi atitinkamus specialistus, kurie turi pasiūlymų. Mes nenorime, mm, kad kiltų nesantaika tarptų sektorių, mes norime tiesiog skurti pusiausvyrą tam, kad tie, kurie dirba oro uoste, ir tie, kurie kenčia nuo oro uosto keliamo triukšmo, turėtų mm, tam tikrą bendrą platformą, kur galima būtų spręsti tos skundus. Dėl manome, kad reikėtų sukurti nešališką tarpininkų instituciją, nes dabar um, yra kreipiamasi tiesiai į teismus, kyla labai dideli teisminiai ginčiai, kurie daugeliu atveju galėjo būti išspręsti e, neteisminiu keliu, e, surandant atitinkamą sprendimą. Taigi mes norime kad e, būtų galima kreiptis į komisiją pagal visą sutartis su tam tikrų skundų. Dar noriu pabrėžti vieną dalyką. Kai kalbame apie operacijų apribojimą, reikės dar vieno dalyko dėrėti su komisija. Mūsų nuomonė komisija savo pateikė per didelis kompetencijas. Pavyzdžiui, sakoma, kad, kompeten... kad komisija galės nuspręsti, kurią operaciją reikės apriboti. Bet jeigu yra numatyta tam tikra operacija, gyventojai negali tiesiogiai kreiptis ir jos apriboti. Taigi reikia tą e, numatyti, kad būtų iš abiejų pusių vienodas, galim, vienoda galimybė veikti ir kad komisija galėtų imtis veiksmų, jeigu nėra m, laikomasi to dokumento. Mes kaip parlamentas e, bandėme suteikti vienodas teisės visoms šalims į informaciją ir imtis veiksmų. E, skaidrumas visose etapuose yra labai svarbu. Kai kuriuose oro uostuose matėme, kad yra slepiama informacija arba pastebėjome, kad pakeičiamas skrydžio kelias ir jisai nėra numatytas ir apie tai niekam nepranešama ir to negalima paaiškinti. Ir jeigu būtų daugiau skaidrumo, skaidresnė informacinė sistema, e, to galima būtų išvengti. Dar vienas labai svarbus dalykas, mes siūlome aplinkosaugos ir visuomenės veikatos e, elementus įtraukti į e, balansą, į tą su, pusiausvėros balansą. Ne, jog balansas nebus tinkamas, jeigu apie, jame nekalbama apie aplinkosaugą ir visuomenės sveikatą. Taigi šitie pagrindiniai keturi e, taškai yra patys svarbiausi. Atrodo galbūt, kad yra labai daug pakeitimų, bet e, jeigu norime rimtai dirbti su šito dokumentu, nors čia ir yra tik tai nuomonė, visgi darbo yra daug ir tikrai nėra, nėra lengva. E, E, jį įsigilinti ir jį patobulinti. Mm, tai apibendrinant tiek darbo nuveikėme ir laukiu jūsų klausimų. Dėkoju pranešėjui už labai išsamų dokumento pristatymą. Ši tema tikrai sudėtinga ir gana kontroversiška. Norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams ir yra vienas prašantis pasisakyti, kolega Foster. Šešėlį pranešė, taip, suteiksiu jums žodį, nesjaudinkite. Bet ar yra dar kas nors, kas norėtų pasisakyti? Karen Florence, Kathleen Foster. Gerai, taigi trys prašantis žodžio. pana Klas. Ačiū labai, dėkoju, gerbiamas pranešėjau. Manau teisinga šią temą svastyti plačiai. Tiesa, kad triukšmą kelia kiti asmenys. Mes esame komitete, kuris svarsto sveikatos klausimus, tad triukšmą turėtume vertinti iš sveikatos pusės triukšmas yra vertinamas, apskaičiuojamas, mes žinom, kokios, kur yra skausmo riba decibelais. Ir aš visiškai pritariu tam, kad reikėtų triukšmo klausimus įtraukti į mūsų politinę darbo atvarkę. Mes dabar žinome, kad vis dažniau žmonės susiduria su e, triukšmu ir kuo dažniau tai vyksta, tuo daugiau streso tai sukelia. Prie triukšmo neįmanoma priprasti, taip kaip kartais įmanoma priprasti prie skausmo. Todėl svarbu atsižvelgti į tokius e, mūsų piliečių nuogastavimus. Reglamente nereikėtų kalbėti tik tai apie oro uostų interesus. Sveikata yra svarbiausias dalykas ir atsakingos institucijos turėtų uh, vertinti oro uostus esančius jų regione. Triukšmas yra girdimas tam tikroje vietoje ir dėl to triukšmo klausimai turėtų būti sprendžiami vietiniu lygiu, pritaikant sprendimus prie konkrečių problemų konkrečiame regione. Jeigu komisijai suteiktume sprendimo teisę, tuomet sprendimai nebūtų priimami bendradarbiaujant su vietos institucijomis. O svarbiausia ginti vietos gyventojų interesus. Tačiau aš raginčiau komisiją neatšaukti dabar galiojančių sprendimų, kurie buvo priimti konsultuojantys su suinteresuotomis pusėmis bet kokie sprendimai bus įgyventinami tik tai, jeigu bus pasiryžimas juos gyvendyti iš abiejų pusių. Visi oro uostai ir dirba bendradarbiavimo pagrindu. Ir jeigu oro uostas yra uždaromas, juk visi apie tai sužino. Kai Europoje keletą dienų nevyko skrydžiai prieš keletą metų dėl e, vulkano pelenų debesies, oro linijos negalėjo situacijos pakeisti, nes jiems nebuvo atgabenamos žaliavos, nevyko jokia veikla. Taigi oro uostai yra labai priklausomi nuo kitų su jais bendradarbiaujančių pusių. Tarpininkavimas, kaip sakė pranešėjas, yra taip pat svarbus aspektas, jis svarbus ne tik tai vienai kuriai nors šaliai ar vienam oro uostui. Visa Europa ir ES turi prisimti savo atsakomybę. Taip pat ir tarptautinių mastų turime atsakomybės, kadangi mūsų oro uostai palaiko ryšius ir bendradarbiauja ir su kitais oro uostais esančiais ne ES. Tad sveikatos klausimais turi rūpintis ne vien ES. Ir dar turėčiau vieną klausimą. Jeigu bus nukeliamas sprendimas ir dar mėnesį svarstoma, kaip toks sprendimas pakeis, paveiks sveikatos lygį visuomenėje. Tam nežinau, ar to reikėtų. Ir noriu paklausti kolegos, ką jis turi galvoje sakydamas e, naktiniai terminalai ir kuo jie galėtų pagerinti situaciją. Ar jūs manote, kad dėl to sumažės triukšmo? Aš manau, kad būtų galbūt ir mažiau besileidžiančių ir kylančių lėktuvų, naktį, bet tuomet padaugėtų automobilių eismas tuo paros metu. Ir dar dėl to, kad tai turėtų būti ne reglamentas, o direktyva. Reglamentas visą laiką skatina veikti greičiau, o ir taip pat reglamente galima numatyti galimybę priimti vietinius sprendimus, papildomus sprendimus. Noriu paklausti komisijos. Nesu technikos ekspertė, bet komisija labai intensyviai svarstė šį klausimą, tad norėčiau sužinoti, ar visos įmanomos techninės galimybės buvo apsvarstytos. Jūs sakote, kad Europa turėtų būti nuoseklus tinklas oro uostų E, palaikantis glaudžius ryšius ne tik tai Europos viduje, bet ir už jos ribų, kad mes turėtume būti logistikos, pasaulio logistikos tinklo dalis, tad triukšmo, kurį kelia lėktuvai, klausimas yra labai paradoksalus. Kuo mes tampame labiau civilizuoti, tuo daugiau norime keliauti. E, o kuo labiau ir be to, kuo labiau E, tampame civilizuoti, tuo daugiau dėmesio skiriame triukšmui. Nenorime to triukšmo klausytis. Mes norime, kad viskas vyktų tiesiog sklandžiai ir paprastai ir triukšmo nekeltų, kad galėtume užsisakyti savo biletą internetu ir kitą dieną jau skristi. Mes labai vertiname savo judumą ir mobilumą. Bet reikėtų apsispręsti, kiek eismo mes galėtume pakesti, kiek ją pageidautume ir kiek triukšmo galėtume toleruoti. Tai labai svarbus dalykai, jų nereikėtų pamiršti, kai savo posėdžiuose kalbėsime apie triukšmą. Andrija Sanoni. Toliau kitas šešėlinis pranešėjas, ponas Zanoni. Dėkui pirmininkė, norėčiau pirmiausiai pasveikinti pranešėją. Jis tikrai atliko labai svarbų darbą. Aš esu Aldė šešėlinis pranešėjas, e, bendri pastebėjimai pradžioje. E, neturėjau pakankamai laiko įsigilinti tuos 50 pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėjas, bet reikia pasakyti, kad nuo oro transporto, ypač naktį, daugėja triukšmo ir dėl to kenčia beveik 4 milijonai e, žmonių gyvenančių netoli oro uostų. Kaip girdėjome iš pranešėjo, jie kenčia nuo trejopos taršos, e, triukšmo atmosferos ir cheminės taršos. E, ypač naktinių skrydžių keliamas triukšmas yra pavojingas, taip sako moksliniai tyrimai. Daugelis žmonių, kurie keliauja, E, nori, kad e, galėtų e, rinktis paslaugas oro bendrovių ir turėti oro uostą savo regione, sakoma, yra geras dalykas ekonominiai plėtrai. Taigi mūsų uždavinys yra uh, užtikrinti pusiausvyrą tarp šių reikalavimų, bet mes esame aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos komitetas, todėl mums uh, turėtų ypač rūpėti E, vartotojų reikalai. Transporto komitetas galbūt mūsų poziciją peržės, kadangi jų e, svarbiausias akcentas yra transportas. Šiame pranešėje, e, nes jis bando įvesti griežtesnius, siūlyti griežtesnius reikalavimus, taip pat subalansuoti komisijos požiūrį. Komisija atrodo pirmiausia galvoja apie ekonominius veiksnius, tačiau e, pranešėjo pozicija dėl kitų dalykų man nėra tokia aiškiai. Sako, kad direktyva būtų geriausias būdas užtikrinti apsaugą, piliečių apsaugą e, nuo e, oro bendrojų skrydžių keliamos taršos. E, ketinama tarsi sumažinti triukšmo lygį. Tačiau tai yra griežtai nacionalinės kompetencijos dalykai. 49, direktyva numeris 49, priimta 2002 metais, apie tai kalbama. Valstybės narės turi taip pat e, patvirtinti nacionalinius veiksmų planus ir tai atitiks komisijos atranką. Dėl to aš manau, kad galbūt reglamentas e, geriau būtų ne direktyva, e, nes jau yra direktyva numeris 30 2002, kuri reglamentuoja tuos dalykus. Komisijos atstovai galbūt galėtų mums plačiau paaiškinti apie šios dalykus. Komisijos pasiūlymas taip pat įdėgia keletą kitų svarbių aspektų, e, kur kas griežtesnis apibrėžimas lėktuvų, kurie atitinka slengstinius e, reikalavimus. Taip pat yra nuostatų dėl e, senų lėktuvų keliančių daugiau triukšmo ir ketinama traukti visas suinteresuotas šalis į sprendimų prieimimą ir užtikrinti, kad veiktų techninio bendradarbiavimo forumas, e, kuriame būtų atstovaujama ir vietos struktūrų atstovams. Aš taip pat norėčiau e, pasilikti teisę pateikti pakeitimams, kad būtų pagerintas dar pasiūlymas. Ačiū, ponė Jena Kodakis. Dėkuoju pranešėjai. Man e, patinka pranešėjo požiūris, kuris akcentuoja sveikatą. Turime e, galvoti apie skirtingas e, teritorijas, kuriuose veikia oro uostai, ar tai yra kaimo teritorijos, ar kokios nors kitokios. Ir taip pat mastas jų yra labai svarbus. E, skirtingai nuo kitų dviejų šešėlinių pranešėjų, aš nematau problemų, kad tai bus direktyva, o ne reglamentas. Nemanau, kad tai sumenkintų pranešimą atvirkščiai, nes vietos bendruomenės parama tik sustiprintų pranešimą. Taigi pasižiūrėkime, kaip lietausis šis argumentas e, valstybės E, jeigu kalbame apie vietos e, oro uostus, tai reikia įtraukti vietos žmonės ir reikėtų kur kas atsargiau kalbėti apie pramonę, nes vietoje žmonėms yra sukūriamos darbo vietos. Pramonė, man atrodo, daro labai daug ką bandydama spręsti e, triukšmo problemas e, yra dabar daugiau lėktuvų pagal, veikiančių pagal ketvirtą skyrių, ne penktąjį, taip vadinama. Taip pat nepamirškime, kad oro uostai užtikrina ekonomiją augimą tam tikroms e, teritorijoms. Taigi nepamirškime tų pozityvių pramonės aspektų. Aišku, sveikata mūsų didžiausias prioritetas. Naktiniai skrydžiai, naktiniai terminalai. Nesu šimtų procentų tikra, kaip viskas galėtų veikti, e, nes naktį keliamas triukšmas yra dar blogesnis, ne, lygiai toks pat blogas kaip ir diena, nes negali ramiai miegoti. Taip pat nežinau, ar gerai būtų, jeigu ES pradėtų kištis į vietos valdžios planavimo sprendimus. Reikia palikti vietos valdžiai tuos dalykus. Ir apibendrintama viską noriu pasakyti, kad lankstumas suteiktas valstybėms narėms e, pasirinkti savo kelią e, atsižvelgiant į vietos reikalavimus, e, įtraukiant suinteresuotas šalis ir vietos valdžios institucijas būtų mano e, pageidavimas, e, kuris galėtų atsispindėti šiame pranešime. Labai ačiū. Pone Vilts. Vils. Manau, kad kažkada žmonės turės kovoti su triukšmu, taip pat kaip kad su šiltinė kažkada kovojo ar maru. Taip sakė medicinos e, premijos laureatas. Komisijos siūlomas reglamentas netinka sumažinti triukšmo taršai, kurią kelia oro uostai. Taip yra iš dalies todėl, kad pirmiausia galvojama apie ekonominius aspektus. Taip pat galvojam apie oro uostų plėtrą, todėl turėtume atmesti šį reglamentą. Deja, e, triukšmo lygio mažinimas nevaidina dėlio e, vaidmens pasiūlyme. Pasižiūrėkime į devintąją konstatuojamąją dalį ir pamatysime, ko iš tikrųjų nori komisija. Tai yra, reikia kalbėti pastebėti, kad sakoma, kad e, triukšmo mažinimo tikslai neturėtų kištis e, trukdyti ekonominiai oro uosto veiklai. Bijoma, kad e, triukšmo mažinimo reikalavimai sumažins prieigą prie oro uostų, kad susiaurės veikla. Reikėtų uždrausti naktinius skrydžius ir komisija e, taip pat yra pateikusi tam tikrų pasiūlymų. Mes matome, kad piliečiai gyvenantis po uh, trans, oro transporto takais kenčia nuo triukšmo naujas veikia Brandenburgė oro uostas uh, Frankfurte ne valdžia reikalavo uždrausti naktinius skrydžius. Piliečiai turėjo pereiti ilgą procesą, kad užsitikrintų tam tikras teisės. Ir šis reglamentas tikrai e, įtakotas lobistų ir net negalvojama pakankamai apie žmonių gyvenimo kokybę ir sveikatą ir tai yra neprimtina. Porą uh, pastebėjimų. Pranešėjas nepakankamai griežtai formuluoja pasiūlymus. Jau buvo pasakyta, kad komisija pernelyg daug galvoja apie ekonominį veiksmingumą savo pasiūlyme, o ne tiek apie aplinkosaugos dalykus. Ir manau, kad netinkama yra keisti reglamento pasiūlymo į direktyvos pasiūlymą, kaip kad siūlo komisija. Man patinka mintis dėl naktinių terminalų, e, kuriame, kuriuose būtų vienas pakilimo ir vienas nusileidimo takas, bent jau kuriuos būtų galima naudoti uh, naktį. Atsiprašau, sako pranešėja, man ne, neprimtina mintis, e, nes tai tikrai nepakeis poveikio sveikatai. Mes norime, kad būtų plėtojamas geriau geležinkelių transportas, nes e, prekių vežimas e, oro keliu e, nėra nei ekologiškai, nei kitaip neprimtinas. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui. Pasiūlymas labai įdomus. Mūsų kolegos labai teisingus punktus iškėlė ir pranešėja palaikyčiau. Mes kalbėjome ir transporto komitete apie tai, ar tai turėtų būti reglamentas ar direktyva. Mano nuomonė yra, kad čia yra labai subsidiarus klausimas. Todėl mums kelia nerima tai, kad buvo nuspręsta ruošti reglamentą, nes, kaip žinome, e, vietinis sprendimų prieimimo procesas galėtų nukentėti, o to mes nenorime. Kitas dalykas - deleguoti veiksmai. Mums tai irgi kelia nerima, būtent dešimtas straipsnis komisija mano nuomonė e, deleguotus aktus nereikėtų nuoti šitaip. E, vietinės atstovavimas. Vietinis atstovavimas yra reikalingas ir gali būti, kad reikia informuoti įvairias interesuotas šalis, bet turėtume būti atsargus, nes čia yra labai daug suinteresuotų šalių. Patytis yra kebli, nes tos suinteresuotos šalis yra e, grupės niekam neatskaitingos ir jos daro spaudimą. Todėl e, oro uosto valdyba turėtų būti atskaitinga nes kitaip jie, jeigu nėra niekam atskaitingi, e, atitinkamai neatsižvelgia į sutarto šalių poreikius. Visoje Europoje ir rastasme pasaulyje E, susidarė tokia situacija, kai e, gyvenamosios vietovės pastatytos yra labai arti oro uosto, kai oro uostas jau buvo pradėjus statyti. Ir dabar kyla dėlis spaudimas. Norėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad šitas e, parlamentas uh, pasisako už tai, kad reikia spręsti mm, e, oro uostų problemas. E, technologinė prasme daug kas įsisprendžia, mes kalbame apie švarų e, dangų, apie ateities kartos orlaivį, kuris kainuotų 1,4 milijardus eurų. Mes kalbame ir apie bendrą Europos dangų, ir apie oro eismo ribojimą ir taip toliau. Šitie E, tai reikia paminėti. Ir apibendrintai galiu pasakyti, kad mes stengiamės laikytis e, subalansuoto požiūrio, nustatyti standartus, bet visą laiką sulauksime e, spaudimo nakties, ter, naktiniai terminalai. Gali būti, kad kai kuriuose oro uostuose bus pastatyti naktiniai terminalai ir tai bus gera priemonė, bet tai tiesiog perkelsime problemą iš vienos vietos į kitą. Reikia įsigilinti pačią infrastruktūrą. Taigi nepamirškime. E, daugiausiai yra. Mm, keleivinių lėktuvų, bet yra ir, ir krovininiai lėktuvai ir sveikata yra svarbiausias prioritetas. Taigi reikia atsižvelgti į. Svartant tokį, tokį klausimą, reikia atsižvelgti ir į sveikatą, ir į visus kitus aspektus. Ponas Šnelhat, labai įdomus klausimas. Pavadinime kalbama apie subalansuotą požiūrį. Darnų į metodą. Kalbama apie triukšmo poveikį sveikatai. Niekas nesiginčia, triukšmas daro neigiamą poveikį sveikatai. Tai yra tiesa. Bet atsigrėždami į pastaruosius metus, kaip mes kovojame su garsu, kaip, mm, kaip bandėme apriboti triukšmo lygį, galima pasakyti, kad per pastaruosius dešimtmečius e, lėktuvai pasidarė tylesni. Prieš 50, 15 metų pirmą kartą e, skridau ir tada kylant garsas tiesiog, e, tas triukšmas tiesiog jautėjai fizinį skausmą nuo to triukšmo. Uh, Taigi reikia nepamiršti ekonominio poveikio. Nėra prasmė sukurti sistemos, kur, pagal kurią mes negalėsime transportuoti prekių. Mums reikia eksportuoti, reikia transportuoti. Negalima pasakyti, kad reikia apriboti visus skrydžius, panaikinti naktinius skrydžius ir taip toliau. Tai turės labai neįgiamą poveikį mūsų ekonomikai. Reikia subalansuoto požiūrio. jeigu triukšmas yra lyginamas su cholera ir moru, galiu pasakyti, kad oro transportas sukuria triukšmą, bet sukuria ir e, darbo vietas, ir ekonomiką pagerina, o cholera tik tai žudo, žudo žmonės. Taigi, man rodo, kad toksai palyginimas visiškai netinkamas. E, reikia labiau vadovautis protų ir objektivumu. E, diskutuoti, o ne kurti tą, nekelti paniką. Savai mes suprantama, kaip, pavyzdžiui, Berlinė atsitiko, žmonės protestuoja dėl naujojo oro uosto, reikia apie tai kalbėti. Tempelhofo oro uostas buvo dar baisiausiai, buvo pačiame miesto vidury. Pranešėjas siūlo naktinius terminalus. Visai nebloga mintis. Gal ir reikėtų apie tai kalbėti pasižiūrėti į, į ekonominę prasme. Gal tai būtų geras sprendimas, kad būtų galima, nekeliant grėsmės veikatai, leistis e, tiem lėktuvam. Geležin, e, geležinkelių eismas irgi yra svarbus dalykas, bet kiek galima krovinius pervežti geležinkeliu. Žinoma, kad žmonės mano, kad geležinkeliai irgi kelia didelį triukšmą. Geležinkelių sektorius jau yra perkrautas. Aš pasisakau, kad čia turėtų būti e, reglamentas, kad turėtumėm tokį europinį bendrą reglamentavimą, o ne regioninį reglamentavimą. Reikia harmonizuoti tikslus ir priemonės ir bendradarbiauti ES lygmenių. Taigi labai svarbu, kad tai būtų reglamentas. Pirmininkas, ačiū, Karl-Hans Florence. Klausiau, ką sakė ponė Klas, subsidarumo klausimas yra labai svarbus, e, jo negalima sumenkinti. Tačiau yra tam tikrų sferų, tam tikrų vietų, kur subsidarumas nėra svarbiausias dalykas. Aš gyvenu netoli Düsseldorfo oro uosto ir kai matau, ką, kokią įtaką Vokietijos ir Niderlandų uh, karinės pajėgos turi kilimams ir leidimasims Düsseldorf yra visiškai kitos taisyklės taikomos e, leidimuisi ir kilimui. Manau, kad komisija turėtų būti tarpininkė, nebūtinai galbūt teikti pasiūlymus, bet bendrada, e, bendradarbiauti. Komisija galbūt ne pati viena spręs, kai bus, bet galėtų būti tarpininkė. Vakar kalbėjom apie automobilių keliamą triukšmą ir irgi sakėm, kad e, triukšmas kelia didelį nerimą, bet e, niekas nenori mašinų atsisakyti. Mums reikia mašinų, reikia lėktuvų ir tie e, naktį skraidantis krovininiai lėktuvai, jie turėtų būti tylesni ir ateityje juos pakeis modernesni, tylesni lėktuvai. Pirmininkas, ačiū. Baigiame diskusijas. Daugiau niekas nori pasisakyti. Dabar matom, kad aišku, kad ne tik tai e, variklinių transporto priemonių srityje yra problemų, bet ir geležinkelio srityje. E, tai yra skirtingi triukšmo šaltiniai ir mes kaip aplinkosaugos komitetas turėtumėm pirmiausia galvoti apie poveikį sveikatai. Tikriausiai suprantame, kad e, žmonės, kurie gyvena arti orostų, nori, kad būtų uždrausti naktiniai skrydžiai, bet e, negalime perkelti naktinių skrydžių į kitą pasaulio dalį, taip neišspręsime e, problemos, tik tai perkelsime problemą į kitą vietą. Nemanau, kad uždrausdami išspręsime problemą. Reikia ieškoti sprendimo, jau daug yra nuveikta šioje srityje, bet dar yra vietos pažangai. Nes triukšmas tikrai suprastina gyvenimo kokybę. Münchene buvo balsuojama dėl trečio kilimo tako ir nuspręsta jo nestatyti būtent dėl to, kad triukšmas nepadidėtų. Mes norime ekonominės plėtros. Ir mes visi baigę darbą skrisime lėktuvais namo ir tai mums atrodo savaime suprantama, bet diskutuojame apie kelimo triukšmą. Dabar žodžiu suteikiu komisijai ir buvo iškelta klausimų, e, konkrečiai komisijai duodame jums žodį pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūsų pastebėjimai tikrai labai teisingi. Mums reikia siekti pusiausvėros tarp visų interesų, tarp visų norų ir visų troškimų mūsų piliečių. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją dėl to, kad jis pristatė labai daug įvairių idėjų. Ir galiu jums pateikti savo pirminius pastebėjimus. Mes dar neišanalizavome pasiūlymo steigti naktinius terminalus. Iki galo pranešėjas pateikė pasiūlymų, kaip išplėsti suinteresuotų pusių savoką. Dar tai panagrinėsime taip pat. Kadangi nėra labai daug laiko, tai norėčiau susitelkti ties pagrindiniais punktais. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai minėjo iš dalies e, triukšmo reikalavimus atitinkančius orlaivius. Patys triukšmingiausi lėktuvai gali labai stipriai padidinti oro uosto triukšmo lygį. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip surasti pačią efektyviausią priemonę, efektyviausiai panaudojančią jai skirsiamas lėšas kaip siūlo taryba, galima būtų tokią priemonę ir dėkti. Bet tada galbūt mes užkirstume kelią vietinėms valdžios institucijoms, kurios norės, norėtų pačios sumažinti triukšmo keliamą poveikį. Ir jos vėl jausis, kad joms daromas spaudimas. Taip pat ir tie gamintojai, kurie daug investavo į tylesnius lėktuvus jų gamybą. Dar vienas dalykas, kurį paminėjo visi kalbėjusieji, tai buvo subsidiarumo principas ir teisė į patikras. Kaip jau mes sakėme taryboje ir transporto komitete, mes pritarėme tokiam sprendimui, kur yra aišku, kad valstybės narės liks pagrindinės sprendimų prieimėjos. Tuos sprendimus gali priimti atsakingos institucijos, gali priimti teisėjai, gali jie būti priimami taikant tarpininkavimo procesą. Ir mes labai džiaugiamės, kad jūs pasiūlėte įvairių variantų, kaip būtų galima paivairinti galimus sprendimo prieimimo procesus bet taip pat turime palikti pagrindinį vaidmenį komisijai tam, kad ji galėtų užtikrinti, jog visi proceso etapai būtų gyvendinami sklandžiai ir teisingai. Galėčiau čia pasitelkti palyginimą. Tai yra reglamentas, tai ne direktyva. Tai yra reglamentas, nes mes norime paruošti tarsi receptą. Jeigu norėtumėte priimti sprendimą dėl triukšmo apribojimų, reikėtų laikytis tokių etapų. Toks bus receptas. Ir, o ar norėsite kepti tą piragą, tai jau priklausys nuo jūsų. Čia jau subsidiarumo principas. Ir komisija kištusi tik tai tada, jeigu būtų pažeistos taisyklės tų etapų. Bet jūs patys turėtumėte spręsti, ar norite piragą kepti ar ne. Bet jeigu pamirštate įdėti jį cukraus, tuomet komisija kreiptųsi ir sakytų, kad įdėkite cukraus, nes jeigu neįdėsite, bus bėdų. Čia ir pasireikštų komisijos teisiai patikras ji visiškai nesikištų į sprendimų prieimimus, taip pat ir į e, apsaugos, kurią norėtumėte numatyti savo e, piliečiams lygio nustatymą. Ir dar norėčiau sureaguoti į pastebėjimus dėl kaštų veiksmingumo. Mes e, pastebėjom, kad kai kas teigia, jo komisija neskiria per daug dėmesio sveikatai. Na, mes sveikatą ir jos apsaugą laikome savaime suprantamų dalykų ir mes norėtumėm tik tai sustiprinti ryšį tarp reglamento ar direktyvos ir jos skatinamų veiksmų, kuriuos turėtų įgyvendinti valstybės narės. Tad mes, kaip sakiau, ruošiame receptą skirta sušvelninti triukšmo padarinius sveikatai. Komisija mano, kad reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė šiam tikslui pasiekti, nes ji labai aiškiai įvardyja, kokie šiame procese dalyvaus veikėjai. Ji įvardyja jų teisės ir pareigas, ji taip pat padidina skaidrumą visų dalyvaujančių veikėjų ir visiems dalyvaujantiems veikėjams, įskaitant ir piliečius gyvenančius netoli oro uostų. Tad komisija labai tikisi jūsų komiteto paramos. Mes nekantri laukiame tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjai ir su jumis visais ir esame atviri išklausyti visas jūsų idėjas, kurios dar sustiprintų šį procesą, jį paverstų dar skaidresniu visiems jame dalyvaujantiems ir visiems, kurie kenčia nuo oro eismo keliamo triukšmo. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū. Toliau žodį suteiksiu pranešėjui. Jam suteiksime progą sureaguoti išsakytus komentarus ir pastebėjimus. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms, Klasanonijai, Kanakudakis. Kudakis Vilis Foster ir visiems kitiems, kurie pasisakė už mintis, nes matau už diskusijų, kad einam teisingu keliu. Daugumoje punktų mes sutarėme. Šita tema ir transporto komisijoje, ir čia apie ją kalbama kitų kampų. Kaip mano kolegos sakė, mūsų misija yra aplinkosauga ir visuomenės veikata. Taigi, iš principo mes sutarėme, kad reikia įtraukti, reikia galvoti apie pusiausvyrą tarp sveikatos ir aplinkos saugos, reikia išsiaiškinti, ka, kokia yra vietinės valdžios ir suinteresuotų šalių e, vaidmuo, e, tarpininko institucija būtų naudinga, komisijos vaidmuo. Manau, kad šitie klausimai mus, mums yra svarbiausi ir mes čia sutarėme, kai kalbu apie E, naktinius terminalus, nesakau, kad čia yra vienintelė priemonė, nes negalima standartizuoti. Nes tas sprendimas galbūt bus teisingas vienoje vietoje, kur perkelsime naktinius skrydžius iš oro uosto į kitą teritoriją, bet nesakau, kad visose Europos oro uostuose reikia naktinio terminalo. Aš lankausi oro uostuose ne tik tai, kad daug keliauju, bet ir todėl, kad um, einu, važiuoju konkrečiai apžiūrėti oro uostų ir prašau, kad man paaiškintų jų e, vykimą. Taigi, pasiūlymas steigti naktinį terminalą buvo viena iš priemonių. Aš tikrai svaršiau, ar jį įtraukti ar ne. Ir aš norėjau truputėlį suprovokuoti čia, kad mes padiskutuotumėm, e, kad kolegos išsakytų savo nuomonę, nes debatai kyla tik tai tada, kada išdrįstame ant stalo padėti tuos um, kontroversiškus pasiūlymus. Aš labai dėkingas, nes matau, kad šitas, šita nuomonė bus tikrai labai um, išsami. Nežinau kaip šiuo atveju, bet e, žinome, kad komisija Žinome, kad parlamentas dažniausiai eina truputėlį toliau negu komisija ir taryba. Ir <clears throat> mūsų misija yra būtent tokia. Čia iškelti e, visus pasiūlymus, visuomenės norus ir lūkesčius ir pabandyti rasti sprendimus. Kaip ir komisija sako, aš bandau paruošti receptą, kaip apriboti tas, tos skrydžius, tas operacijas ir taip toliau. Bet mm, čia kalbama apie darnų į metodą nustatoma su, su triukšmu susijusiom problemom. Jeigu nėra triukšmo problemų, tame oro uoste nereikia nieko riboti. Taigi, išklausęs visus pasiklau... pasisakymus, norėčiau padėkoti ir tikiuosi, kad rasime bendrą sprendimą ir įtikinsime savo kolegas transporto komitete, kad mūsų konsensusas, e, kad, kad ir jie pritartų mūsų konsensusui ir ar tai bus direktyva ar reglamentas, dar pažiūrėsim. Kaip čia viskas klostysis ir norėtumėm, kad tie punktai, kur, dėl kurių mes sutarėme, būtų įtraukti Mes iš tikrųjų nu, yra, dirbame svarbų darbą ir labai svarbu, kad nuos technologijos, suinteresuoti asmenys, aplinkosaugas, sveikata visuomenės būtų šitie punktai įtraukti. Tai yra labai svarbu ir matau išklausęs kolegų, kad mes šito tikslo pasieksime. Ačiū visiems pasisakiusiam, ačiū pirmininkė. Dėkuoju, tai, kad apibendrinat diskusiją. Kartais labiau provokuojate, kartais produktyvesni mūsų debatai. Manau, kad šios diskusijos buvo tikrai puikios. Dėkoju pranešėjui. Galima pateikti pakeitimus iki birželio 27 dienos 12 valandos. Komitete svarstysime pakeitimus rugsėjo 19-20 dieną, balsuosime spalio 10 ar 11, o transporto komitetas greičiausiai balsuos lapkričio 6 dieną. Ir tikriausiai plenarinė sesija šis klausimas bus perduotas gruodžio mėnesį. Ir manau, kad bus ir diskutuojama, ir balsuojama plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Dėkoju visiems už puikias diskusijas, o dabar grįžtame šiek tiek atgal prie 19 darbo atvarkės punkto. Čia yra skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai. Mūsų pranešėjas yra ponas Boguslavas Sonik. Stengiuosi gerai paskirstyti laiką, nes Europa turi naudingai panaudoti savo išteklius. Todėl prašytume pasilikti pakeitimų dokumentą. Aišku, galima viską rasti ir internete, bet kitą kartą į posėdį atsineškite šį dokumentą, kad nereikėtų jo dar kartą spausdinti. Taip sutaupysime popieriaus ir turimų išteklių. Tokia rekomendacija. O dabar žodis pranešėjai. Ir netrukus paklausiu, kas norės kalbėti. Tai kai išklausysime pranešėjo įžangos, perskaitysiu pageidaujančių kalbėti sąrašą ir pradėsime diskusijas. Taigi, Boguslavas Sonikas, žodis jums, kad pristatytumėte pranešimą. Panie Przewodniczący. Labai ačiū, pirmininkė. Sulaukiau 166 pakeitimų savo pranešimui. Norėčiau padėkoti visiems, kurie juos atsiuntėte ir išsakėte pastabas. Yra daug pakeitimų, kurie remia mano pranešimo pagrindinės mintis. Taip pat esu gavęs pakeitimų, kurie e, yra tokie ekstremalūs kraštutiniai, nes jais norima iš vis e, uždrausti e, žvalgybą skalūnų dujų ar liepia, e, siūloma įsužausti tam tikras kiščiuose e, skaidimo, e, naudojamasi skaidime. Ir aš pabandysiu per savo pasisakymą apibriežti pagrindinės kompromisų galimybės. Bandytume, turėtume išnaudoti savo išteklius ir padaryti ES mažiau priklausomą nuo išorės uh, tiekimo jau seniai vyko, vyksta šios diskusijos parlamente apie e, nepriklausomą didesnę. Turime energetikos veiksmų planą iki 50 metų ir jame kalbama, kad skalūnų dujos gali būti labai svarbios plėtojant energetikos sektorių, nes jos padėtų sumažinti CO2 emisijas. E, egzistu, teisės aktai egzistuoja valstybių narių su atitinkami ES mastu, reikėtų užtikrinti geresnį jų įgyventinimą, taip pat stebėsienos mechanizmus įsteigti, keistis pažangiają praktiką. E, neseniai prieš keletą savaičių Tarptautinė energetikos agentūra veikianti Paryžiai ėmėsi panašių žingsnių, pateikė sąrašą geriausių pavyzdžių dėl skalūnų e, dujų, dujų e, žvalgybos. Mes turime užtikrinti skaidrumą savo veiksmuose, taip pat e, pagrindinių veikėjų, operatorių veiklos skaidrumą. Jau turime tam tikros patirties šioje srityje, nes e, tą patį buvo galima pasakyti, kai, buvo galima pasakyti, kai kalbėjome apie naftos e, žvalgybą po Meksikos įlankos nelaimės. Dėl skyščių naudojimų, kurie gali būti pavojingi. Aš apie tai kalbu savo pranešime, taip pat kalbu apie tai, kad reikia mažiau grežiant naudoti vandens, reikia taip pat veiksmingai perdirbti vandenį. Žiūriu ir į e, apitakinės e, vandens perdirbimo sistemas. Daug kas priklauso nuo vietos bendruomenės. E, Mes esame sukaupę patirties, kuri aiškiai parodė, kad tikrai nėra e, sunku e, sukurti baimės atmosferą, vadovautis emocijomis, užuot e, pradėjus gerai parengtą dialogą, užtikrinti skaidrumą. Būtent to reikia. Ir pranešime sakau, kad būtų labai gerai, jeigu būtų surinkta informavimo kampanija, e, skirtas specialus interneto puslapis, e, kuriame atsispindėtų informacija apie e, geologinių tarnybų vykdomą stebėseną. Taip pat reikėtų E, užtikrinti, kad būtų stebima veikla jau žvalgybos etape ir e, baigus grėžimo darbus. Aš gavau daug pakeitimų ir matau, matau, kad galime tikrai ieškoti kompromisų, ypač dėl vandens klausimo, dėl e, poreikio e, perdirbti vandenį. E, valyti vandenį, taip pat dėl skaidimo skyščio, cheminės medžiagos, jas taip pat minėjau, maždaug 3 procentai, iki 3 procentų nuo vieno naudojama kitų medžiagų um, skaidimo skystė, tai reiškia, kad daugiau ar mažiau 98 procentai yra grinas vanduo to skyščio, bet reikia, kad uh, būtų visų e, medžiagų sąrašas leistinų sudarytas. Kitas dalykas, reikia keistis geriausią praktiką, e, tokiu būdu mažinti e, riziką, užtikrinti atitinkamo verslo uh, atskaitomybę, taikyti teršies moka principą. Taip pat turėtume, kaip sakiau, vadovautis ES aplinkosaugos teisės aktais, poveikio vertinimai turi būti atliekami ir reikėtų uh, peržiūrėti valstybių narių teisės aktus. Tai labai svarbu, kai kurios valstybės narės jau dabar užsitikrina deramą priežiūrą ir visišką atitikimą saugos reikalavimams. Kalbu apie šias šalis, kurios nori dalyvauti šiame procese. Pirmiausiai, manau, kad mes tikrai sugebėsime susitarti dėl kompromisų. Reikia atsižvelgti visiems svarbius dalykus, pirmiausiai saugumos, apsaikatos apsaugos standartai. Kita vertus, mums labai svarbu ištirti turimas atsargas, rezervus ir sumažinti tiek ES, tiek visame pasaulyje CO2 emisijas. Tokiu būdu užtikrinsime ir didesnį energetinį saugumą. Labai ačiū. Labai ačiū ponui Sonekui. Prieš teikdamas žodį šešėliams pranešėjams perskaitysiu visas pavardės, kas nori pasakyti. Konrad Simanski und Esther de Lange. Anna Rosbach sehe ich noch. Rosbach. Chris Davis ist Davis. Und wen haben wir? Haben wir dann alle? Sommer, Prodi, Merkis, Simanski, De Lange, Rosbach, Davis. Ja? Damit schließe ich die Rednerliste und tiek norinčių pasisakyti. Dabar pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų Linda Makaven. Dėkuoju, šiandieną pirmą kartą susitinka šešėliniai pranešiai, kad sutartume dėl kompromisų, perskaičiau pakeitimus ir e, matau, kad galima dėl kai ko sutarti, tačiau atsispindi pakeitimuose labai skirtingos nuomonės. Vieni e, tikrai pasisako už skalūnų dujas, e, yra visiškai priešingų nuomonių, kiti reiškia tam tikrų nuogastavimų, sakoma, kad mes net nežinome, ar pakankamai yra atsargų Europoje. Taip pat e, komercin, komercinių mastų išgaunamos tos dujos. Mano pačios šalies, mano pačios šalyje vyksta dar žvalgyba, bet e, taip pat žinokime, kad e, galima sukelti nedidelius žemės drebėjimus, atliekant e, žvalgymo veiksmus. Mūsų šalies vyriausybė, Britanijos vyriausybė nežino, kaip, e, kokios gali būti pasiekmes ir kokios yra atsargos. Kai matome iš e, pakeitimų, kad Šios technologijos egzistuoja jau daugybę metų, vos ne dešimtmečius, bet tikrai taip net ne tai neteisinga, 22 pakeitime apie tai kalbama. Galima kalbėti apie gal keletą dešimtmečių tik tai. Aš savo pakeitime pakeitimais taip pat teikiu pasiūlymų. Mes buvome surenkę nemažai seminarų ir komisijos skirtingi direktoratai atlieka tyrimus, kol kas dar nematėme jų rezultatų, jie pasirodys tik tai vėliau šiais metais. Ir kol netlikti tyrimai, tai kaip galime mes e, pareikšti poziciją dėl skalūnų dujų. Mes aišku negalime valstybėms narėms sutrukdyti e, pačioms atlikti žvalgybos darbus ar gavybą, bet e, mes patys sunkiai galime e, reikšti nuomonę. Ponas Sonikas sako, kad tai yra svarbus dalykas, taip, e, bet yra ir kiti atsinaujinančios energijos šaltiniai, kuriuos galima investuoti. Man taip pat atrodo labai svarbu nepamiršti mūsų klimato kaitos įsipareigojimų. Mes prisėmėme taisančius teisinius reikalavimus dėl iš CO2 išlakų mažinimo ir bet kuri šalis, kuri e, užsijims e, skalūnų dujų gavybą, turėtų pasakyti, kaip tai atitiks bendrus planus dėl klimato kaitos pasiekmių mažinimo. Mes taip pat turime galvoti apie vandens galimą užteršimą, oro. E, E, galvoti daugiau apie gruntinius vandenis. Aš neįsivaizduoju, ar gali valstybės narės skirti daug viešųjų lėšų e, į žvalgybos darbus, nes bendrovės yra turtingos ir gali pačios finansuoti šią veiklą. Taigi turėtume labai atsargiai tai žiūrėti ir turėtume e, labai aiškiai kalbėti apie cheminės medžiagas galbūt mes tikrai galėsime dėl keleto kompromisų sustati, bet nesu tikra dėl kitų sričių. Ir galiausiai dar sakoma, kad e, anglės gavyba kėlė aplinkos saugos problemų ir mes išgyvename, bet e, tai taip pat e, kainavo nepaprastai daug, kad problemas kažkaip pašalintume. Aš pati kilusi gyvenu tokiame rajone, kur anksčiau buvo išgaunama anglis ir žinau, kiek tai kainuoja mano šalyje. Yra specialus fondas, kuris skirtas vandens e, užterštumo problemos spręsti, kitoms problemams spręsti, įvairioms subsidijoms, kompensacijoms mokėti. Taigi, e, teršies moka e, principo nepakanka, reikia ir kitų numatyti įsipareigojimų. Aš buvau seminare, išklausiau kolegų iš Amerikos, Pensilvanijos berots, ten išgaunamos kalūnų dujos, bet dabar uh, Po dešimt metų nuo uh, darbų pradžios jie uh, siūlo mums iškart priimti teisės aktus, kad uh, nebūtų vėliau per vėlų. Merci, uh, Pone Korin Lepaž, dėkoju. Pirmininkė. Aš pritariu tam, ką ką tik tai pasakė Linda Makaven. Uh, Ir noriu pasakyti, jog ši tema rūpi daugeliu piliečių. E, Europos piliečiai yra labai susitelkę. Ponas e, Sonikas kalbėjo apie informacijos kampaniją e, ir nežinau, ar pavyks tą informaciją išspręsti visas problemas. Mes turime galvoti apie tai, kad reikia sustiprinti teisėjų, kurios bazę Linda apie tai, ką tik tai kalbėjo. Mes privalome tą daryti ir tai yra būtina. Taip pat reikėtų uh, pasižiūrėti, ar teisingos tam tikros mintys teiginiai, pirmiausia, dėl energetinio nepriklausomumo. Taip pat e, reikia pasakyti, kad egzistuoja modernesnių būdų užsitikrinti energetiniam saugumui. Tai yra atsinaujinantis energijos šaltiniai. Dėl kastinio kūro, ekonomikos pagristos kastinių kūrų e, Rio susitikimas rodo, kad e, siekiama susitarimų e, šioje srityje ir kad mes negalime ris, likti ekonomikoje, kuri pagrįsta iškasinių kūrų, o e, skalūnų dujos tai tik tai e, pratesta ekonomika, pagri, jos gyvavimą, tos ekonomikos, kuri pagrįsta iškastinių e, kūrų. Dėl ES teisių e, aktų. E, pernai birželį e, komisija paskelbė tam tikrus dokumentus, tam tikrų tyrimų rezultatus ir tai parodė didelės spragas. Reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip prevencija. E, reikia klausti, ar komus, komisija iki 13 metų neketina pasiūlyti sustiprinti tam tikrose sritėse e, e, teisės aktų, e, pavyzdžiui, dėl poveikio aplinkai. E, Ir dėl e, vandens direktyvos, e, dėl vandens apsaugos ir santykio e, vandens apsaugos su skalūnų dujų gavyba. E, išklausiau, ką kalbėjo ponas Sonika apie principą teršėjas moka ir reikia taip pat reikalauti, kad operatoriai prisijimtų e, pakankamą civilinę aplinkosaugos atsakomybę bet kokių nelaimių avarijų atveju ir e, kad neatsitiktų taip, jog e, mokesčių mokėtojai e, mokėtų taip pat, reikia pasižiūrėti į atliekų direktyvą ir taip pat padaryti ryšį tarp to ir tų naudojamų cheminių medžiagų sąrašo. Dar norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbi mums vandens pagrindų direktyva, pagrindų direktyva dėl vandens ji neleidžia e, atlikti e, vandens injekcijų tam tikrose geologinėse e, zonose dėl to, kad nebūtų užterštas vanduo ir ypač jeigu naudojami tam tikri cheminiai elementai, cheminės medžiagos. Dėl uh, uh, uh, rezervų Exxon uh, uh, Mobil prieš porą e, dienų pareiškė, kad pavyzdžiui Lenkijoje tų atsargų nėra tiek, kad atsipirktų uh, gavybos sąnaudos. Ir mes turime galvoti, ar nepakenksime bendrijos ištekliams apskritai. Uh, E, mano nuomonė reikėtų dabar paskelbti moratoriumą, kadangi e, hidraulinis skaidimas gali sukelti labai daug žalos aplinkai ir sveikatai. Reikėtų paskelbti e, todėl šį moratoriumą taip pat bituminių dujų gavybai, ne tik tai skalūnų dujų gavybai. E, ką tik tai sakė kolegė, kad mes, turė, mes turėtume palaukti tyrimų išvadų ir tada pasižiūrėti, kurią kryptimį galėtume e, e, žengti, nes aš paremčiau tokią liniją ir nepritariu dabartiniams pasiūlymams. Vielen Dank. Heute. Pone Vils. Ačiū. Pirmininkas atsiprašo, turiu žodį suteikti eilės tvarka. Dabar. Ačiū pirmininkė. Pone Belgė, norėčiau pasveikinti kolegą Soniką. Mes su juo dirbame, rengdami pranešimą. Kam jisai pasitarnaus e, tas pranešimas? Kiekviena šalis gali pasirinkti savo energetikos išteklių mišinį. Tai yra įprasta tvarka. Uh, Bet e, šiuo pranešimu tarsi siekiame apsaugoti ES piliečius ir taip pat e, bandoma užtikrinti vientisumą ES pasirinkime. E, išklausiau kolegių Lindos Makeven ir Korin Liopaž ir taip pat reikia pasakyti, kad mes kalbam apie viską ir nežinia ką, bet, bet ką pranešime sakoma, kad reikia perspėti valstybės dėl pavojaus susijusios su skalūnų dujomis. Sakoma, kad reikia įrašyti skalūnų dujas į pirmąjį e, priedą e, direktyvos dėl poveikio aplinkai vedimo. Tai yra būtina. E, E, ir reikia atitinkamai pakoreguoti tam tikras nuostatas. Korin labai aiškiai pasakė, kokius teisės aktus reikėtų pakoreguoti. Taip pat sakoma, kad reikia labai griežtai taikyti egzistuojančius teisės aktus, ypač e, vandens e, direktyvą. Bet Lenkija, pavyzdžiui, iš vis dar neperkelia vandens pagrindų direktyvos. E, E, ir, e, pavyzdžiui, po vandeniniams vandenims galima pakengti. Tai kaip galima e, tada kalbėti apie skalūnų dujas, jeigu neužtikrinta pakankama kontrolė? Reikia kalbėti ir apie didesnę operatorių atsakomybę. Mes, kaip buvo ką tik tai pasakyta, laukiame daugybės tyrimų išvadų. E, aplinkosaugos generalinis direktoratas du tyrimus e, atlieka dėl sanitarinės aplinkosaugos rizikos, taip pat dėl poveikio aplinkai atlieka tyrimai, e, eksplo, žvalgyba, daromi tyrimai dėl žvalgybos, dėl eksploatavimo, dėl hidraulinio skaidimo, bet kol kas nėra išvadų. Am, Mes žinome, kad šių metų pabaigoje bus e, paskelbtos pirmos išvados net e, Jungtinėse valstijose ir kitas, e, kita ataskaita pasirodys tik tai 14 metais. Taigi tikriausiai Jungtinės Amerikos valstijos žino geriau už mus, kaip iš tikrųjų yra ir paskelbstas e, išvadas. Mes neturėtume skubėti, nes skuba gali tik tai viską sugadinti. E, E, taip pat reikia galvoti apie hidraulinę simulaciją ir hidraulinį skaidimą. E, hidraulinis skaidimas yra vienas dalykas, o e, atliekant skaidimą hidraulinį naudojama šiek tiek kita technologija. Mes turime galvoti, kaip tie dalykai atitiks ES politiką kovos su klimato kaitos pasiekmėmis srityje. E, e, tyrimai parodė, kad hidraulinis skaidimas dėl, sukelia metano dujų išsiskirimą kitų šiltnamio e, efektą sukeliančių dujų įsiskirimą ir tada iš tikrųjų nepavyks mums sumažinti e, tų išlakų kiekį, kaip kad teigiama. Taip pat e, kitas klausimas dėl E, to, ar ES gali finansuoti geriausią e, metodiką, kuri bus naudojama hidraulinio e, skaidimo veikloje. Dėl rezervų. Aš visiškai tą pačią turiu informaciją kaip ir Korindlio paš. Operatoriai sako, kad egzistuoja nepaprastai dideli Europoje rezervai. Tai gali būti tikrai energetinis Eldoradas. Bet jeigu atliekami tikrus išmatavimai, jeigu tai daro geologai nepriklausomi ekspertai, pa, paaiškė, kad tų rezervų nėra taip jau daug. Pavyzdžiui, Lenkijoje operatoriai jau, e, kai kurie operatoriai sako, pasitrauks, e, pasitrauks iš Lenkijos, nes nėra pakankamai daug rezervų, kad jie e, atsipirktų komercinė prasme. Uh, Kitas dalykas - operatorių teisinė atsakomybė, garantijos. Pasižiūrėkime, kas buvo su anglies gavyba. E, kai atliekamas hidraulinis skaidimas, tai labai giliai suleidžiamas e, skystis ir keliauja tas skystis, grėžimas vyksta per vandens sluoksnius, kurie yra aukščiau. E, ir e, reikia, kad e, operatoriai prisimtų visą civilinę atsakomybę, ilgalaikę, vidutinės trukmės ir ilgalaikę atsakomybę už visus darbus ir už saugą. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, pranešimas būtų subalansuotas, kad būtų užtikrinta apsauga ES piliečiams. Skalūnų dujų gavyba e, gali būti galbūt geras dalykas, jeigu tai tikrai nepakenks klimato kaitai, sveikatai, aplinkai. Ir aš tikiuosi, kad e, visi pasiūlymai e, tik pagerins pranešimą. Marti Kelenin vardu už ECR kalbės kitas kolega, ponas Šimanski. Sveikinam iš atvykusių mūsų posėdį. Jau kalbėjome apie Bavariją. Aš sakiau, kad nebus pasakytas Münchene trečias kilimo uostas. Taip, manas Kelina nėra šešėlinis pranešėjas, bet paprašė manęs už jį pasisakyti šiandienos posėdyje pristatyti ECR oficialią nuomonę šios svarbių klausimų per pastarosius mėnesius ir dviejus metus, kol aš dirbu e, su netradiciniais iškastiniu, netradiciniu iškastiniu kūru šiame komitete ir įtrės komitete nekarto nesutikau ne vieno žmogaus, kuris norėtų sumenkinti ES standartus ar teisės aktus priešingai. Mes norime laikytis turimų taisyklių ir nuostatų. Ir manau, kad šiandieną e, kalbėjo kolegos, sako tą patį, niekas neturi monopolio aplinkosaugos rytyje. Mes norime užtikrinti, kad laikomas atitinkamų nuostatų, pavyzdžiui, požeminių vandenų apsaugojimo ir, ir vandens perdirbimo taisyklingo ir taisyklingo e, hidraulinio skaidimo grėžimo ir taip toliau. E, norime, kad būtų skaidrus technologijų naudojimas ir taip toliau. Tai yra nuostatos ir standartai, kuriuos mes visi palaikome. Manau, mes tikrai norėtumėm ieškoti bendro kompromiso, kad visi argumentai, kuriuos išvardijau, būtų įtraukti į šį dokumentą, jos būtų atsižvelgta. Žvelgdamas į pakeitimus, kurių yra labai daug, man susidaro nuomonė, kad ne visi jie yra konstruktyvūs, kai kurie yra pateikti vadovantis tam tikrą ideolo ideologiją, uh, kuri neatsižvelgia į mokslinių tyrimų rezultatus, bet ir į praktinius investuotojų investicijas, kurios akivaizdžios ir Europoje, ir JAV. Ir tos investicijos Į tai neatsižvelgdami mes nuvertiname šį naują įkastinį kūrą, netgi diskriminuojame naują technologiją kuri dabar dar tik tai vystosi, bet tikrai teikia labai daug vilčių ir e, kelia labai daug debatų ir Europoje, ir už Europos ribų. Nemanau, kad reikėtų leisti tokiai ideologijai nugalėti yra labai svarbus argumentas, kurio negalima pamiršti. Matau, kad kritiškai, e, e, kad skalūnų dujas kritikuoja, e, sako, e, paprastai kalba tie politikai, kurie nenori, kad sumažintumėm e, CO2 iš, išlakas. Iš technologinių tyrimų matome, kad nėra geresnio kelio sumažinti CO2 išlakas nei sumažinus dujų naudojimą. Ypač Europoje. E, tai yra labai svarbu, tai yra optimistinis scenarius, e, kurį turime svarstyti, kurį turime pasirinkti, ypač kalbėdami aplink, apie aplinkosaugos tikslus. Dabar yra pastinkamiausias laikas įvertinti dujų ekonominę vertę, dujų, kuri gali tapti labai svarbiu žaidėjų visose sritise. Tikiuosi, kad Europa pasirinks šitą kelią. Ačiū, pirmininkas. Ačiū. Dabar ponia Vils. Ačiū. Šiandien ir anksčiau mes kalbėjome apie technologijas, riziką, galimybės ir taip toliau. Tas argumentas, kuris vis iškyla, yra tas, kad iš diskusijų apie atominę energetiką Mes žinome, jog reikia ieškoti naujų šaltinių, kad pakeistumėm energetikos grandinę. Bet šita energetikos grandinė yra uh, praeities energetika ir iškastinis kuras irgi nėra ateities technologija. Tie, kurie pasisako už skalūnų dujas, nori iškasti paskutinius energetikos išteklius. Visuomenė. Visuomenė tai daug kainuos sveikatos prasme, užterštumo prasme, požeminių vandenų prasme tiesa ta, kad grėžimas jau ir, ir skaidimas yra sena technologija, bet dabar naudojama technologija yra daug sudėtingesnė ir rizikingesnė negu mm, senoji gavybos e, technologija. Reikia e, sukelti tam tikrus sprogdinimus tam, kad išgautumėm iš olienų skalūnų duja, dujas. Manau, kad pranešėjo požiūris e, yra labai liūdinantis. Manau, kad reikia pasakyti, kad Lenkijoje buvo manoma, kad yra daug skolūnų dujų, bet paskui buvo nusivilta, pamačius, kad taip nėra. Mano šalyje e, sakoma, kad tik tai 13 procentų galima būtų išgauti iš to, kiek yra iš viso tų skolūnų dujų. Panašiai kalba ir JAV norėčiau, kad būtų atsižvelgta į faktą, kad, kad skaidimo poveikis aplinkai yra daug didesnis negu kitų tradicinių išgavimo būdų. Kalbama apie tyrimus dėl finansavimo. Manau, kad šitai sričiai tikrai nereikėtų e, skirti subsidijų. Dar vienas dalykas sakoma, kad e, nėra pavojaus naudojant vandenį, bet nekalbama apie tai, pavojų, koks pavojus kils žmonėms, kurie gyvena netoli gavybos vietų. E, taip pat kalbama apie tai, kad reikia informuoti visuomenę, kad visuomenė pradėtų pasitikėti šituo kūru, bet atrodo, kad taip tik tai bandysime nugesinti žmonių pasipriešinimą, kažkaip panašiai vyksta ir e, Vokietijoje e, nuvertinama grėsmė. Nereikėtų piešti gražaus vaizdo, e, žmonės, žmonės kelia nerimą, kokia technologija bus naudojama šalia jų sklypo. ir tas susirūpinimas yra pagrystas, šitas pranešimas yra tikrai nepriimtinas. Noriu dar kartą pasakyti, skalūnų dujų gavyba, skalūnų olyvos gavyba kelia pavojų, yra rizikinga. Tai kalbama, kad tai yra naujoviška technologija, bet taip nėra. nega, vien technologinė prasme negalima šito, šitos gavybos padaryti saugia. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad parlamente veikia labai aktyviai lobistai ir tai kelia didelio nerimo. Mes kaip parlamentarai turėtumėm galvoti apie tai, ar toks vienapusiškas lobizmas parlamente atitinka mūsų demokratinį darbos tvarką. Pana Šumanskė. Panie Przewodniczący. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos. Aš norėčiau pasakyti keletą pastebėjimų apie šį pranešimą ir pasveikinti pranešėją. Jis atliko puikų darbą. Aš manau, kad akivaizdu, kad į darbą įdėta labai daug pastangų, bet ir labai daug emocijų. Tai visiškai suprantama, nes ši tema labai svarbi. Svarbi kalbant apie mūsų energetikos sektoriaus ateitį. Bet kartais ir sunku suprasti visą tai, nes diskusijos ir darbo kropštumas nėra tinkamas argumentas manyti, kad jau dabar reikėtų sakyti tokius drastiškus negatyvius teiginius. Aš tikrai matau, kad ponas Sonikas pranešėjas atliko labai daug. Ir jis įrodė, kad jis tikrai atsižvelgia į visas nuomonės ir visas baimės, bet jis taip pat nori suteikti, pro, atspindėti ir progų ir galimybių, kurių suteikia naujoji energetikos rūšis. Tad mane labai stebina, kai girdžiu tokius radikalius pasisakymus, kaip kad anksčiau kalbėjusių kolegų. Aš manau, kad reikėtų kai ką labai aiškiai įvardyti. Galima visą šią temą apsukti aukštinkojom. Kalbėdami apie lobistinę veiklą, galim pirmą dėmesį skirti jai ir remtis tais lobistais, kurie yra prieš tokios rūšės kūrą. Aš manau, kad reikėtų savo diskusijas kreipti teisingą kryptimį. Be abejo, yra nuogastavimų, yra baimių, tai akivaizdu ir visiškai natūralu. Suprantama, kad kiekvienas Europos pilietis nerimauja dėl šio energijos šaltinio, kaip kad jie nuogastauja dėl CO2 išlakų, vandens taršos ir, ar brandolinės energetikos, tad labai lengva tokiu argumentu manipuliuoti ir juo remiantis galima bet kokį sprendimą užblokuoti, kurį čia norėtume priimti. Todėl aš manau, kad reikėtų būti atviresniems kompromisui ir reikėtų galbūt peržiūrėti visus siūlomus pakeitimus. Kai kurie iš jų neuždega net geltono šviesos jau uždega raudoną šviesą arba, galima sakyti, iškelia raudoną kortelį, jeigu kalbėtume futbolo terminais. Bet nepamirškime, kad ši technologija yra labai svarbi. Ji yra labai svarbi alternatyva vadinamosioms nešvarioms technologijoms. Aš kalbu apie savo šalį. Lenkijoje yra daug energijos pagaminama iš anglies. Mes investavome labai daug ir įdėjome labai daug pastangų. Savo ekonomiką apvertėme aukštinkojomis, lyginant ją su sovietmečio laikais. Bet mūsų laukia dar labai daug darbo. Ir kai aš išgirstu tokius radikalius pasisakymus, man atrodo, kad mums yra iškeliama ta raudona kortelė. Netaip turėtų būti. Reikėtų siekti kompromiso. Aš suprantu, kad nei viena iš uh, suinteresuotų pusių būtų iki galo e, patenkinta kompromiso atveju, bet kompromisas yra būtinas ir labai svarbus. Ir manau, kad labai daug pateiktų kompro, e, pakeitimų tikrai nesiekia kompromiso. Dar kartelį dėkoju ponė Sonikai Jums už atliktą darbą ir manau, kad naujos galimybės ir progos ir viltis turėtų būti svarbesnės negu baimės. Nesileiskime valdomi baimės. Nėra jokių technologijų, kurios būtų visiškai neutralios ir neturėtų jokio neigiamo poveikio, ypač kalbant apie iškastinį kūrą. Panaši problema buvo iškilusi, kai kalbėjome apie iškastinį kūrą rastą jūrų dugne Ir jeigu tikitės, kad bus galima išvengti bet kokios rizikos, tai esate tikrai naivus. Aš manau, kad turėtume dabar padaryti tai, ką galime, tam, kad minimizuotume esančią riziką. Tikiuosi, kad tai Europai tik padės. Ačiū. Toliau išklausysime kitų kalbėtojų. Bet prieš tai norėčiau pasisveikinti naują kolegą, pana Bankį. Jis iš Vengrijos. Aš jau su juo kalbėjau vokiečių kalba, jis mane puikiai suprato. Sveiki atvykę į mūsų komitetą ir nekantriai laukiu bendradarbiavimo su jumis ateityje. O dabar kolega Somer. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Sonikui. Tai puikus pranešimas labai sudėtinga tema. Aš nemanau, kad jis yra toks vienpusiškas, kaip kad kiti mane. Priešingai, aš manau, kad pranešimas yra puikus pagrindas kompromisų paieškoms. Kompromiso čia parlamente visada tenka ieškoti. Tačiau, kalbant apie ardymą, esu pasimetusi. Aš tikrai nesu technofobė, esu labai atvira naujoms technologijoms, bet kaip ir daugelis visuomenės atstovų, paprastų žmonių, kurie nagrinėja ardymo klausimą, tokią galimybę nelabai džiaugiasi aš nerimauju ne dėl technologijos, kuri, kuri būtų naudojama, bet dėl cheminių medžiagų, kurios būtų naudojamos. Čia reikia kalbėti ne apie dujų išgavimą. Tam yra technologijos, mes turim daug patirties ir Vokietijoje. Aš pati esu iš tokio regiono, kur e, kalnakasybos ir dujų gavybos pramonė gerai išvystyta. E, bet mane neramina kas kita. Mane neramina ardymo veiklai naudojami chemikalai. Aš bijau, kad tokiu būdu mes galime sukurti problemų ateičiai. Ir iš tiesų jau praeitie kasyba atnešė labai daug neigiamų padarinių. Yra net ne, ne visi tie padariniai yra užregistruoti ir dokumentuoti, nes kasyba prasidėjo labai seniai. Aš manau, kad mes tiesiog. Tais laikais, kai buvo pradėta kasyba, nebuvo reikalavimo registruoti visą informaciją su jie susijusią. Bet dėl tos veiklos atsirado tokie žemės plotai, kurie visiškai negali būti niekam panaudoti, net pastatų ant jų statyti negalima. Taip pat kitose vietovėse iškilo grėsmė gruntiniams vandenims. Galima apželdinti tas vietovės, bet negalime iki galo būti tikri, kad tai pavyks. Ir daugelį kasybos regionų situacija yra panaši, ypač kalbant apie gruntinius vandenis ir jų kokybę. Taigi, aš Manau, kad kasybos regionuose reikėtų vis tik vengti ardymo. Esu labai sunerimusi dėl gruntinio vandens kokybės. Tačiau juk geriamą į vandenį išgauname netiesiai iš gruntinių vandenų kasybos regionuose. Vanduo, kurį geriame, yra išgaunamas iš kaimo vietovių gruntinių vandenų. Bet uh, ir kasybos regionai labai domina tas kompanijas, įmonės, kurios dabar atlieka žvalgomosius grėžimus, ieškodamos kalūnų dujų. Todėl esu pasimetusi, ne, nežinau ir negaliu šimtų procentų pasitikėti technologiją, kuri yra siūloma, nes niekas negali garantuoti, kad toksiški chemikalai, uh, nepateks į gruntinius vandenis arba į dirbožemį esantį virš gruntinių vandenų. Tad pagrindinis klausimas yra, kokios cheminės medžiagos bus naudojamos, ar labai pavojingos, ar nelabai pavojingos. Ir todėl labai svarbu visiems politikams ir visiems visuomenės atstovams žinoti, kokios cheminės medžiagos bus naudojamos. Taip pat svarbu žinoti, ar būtų įmanoma išgauti dujas be cheminių medžiagų, o kad tą sužinotume reikia tyrimų. Man atrodo, kad iki šiol nepakankamai tokių tyrimų buvo atlikta. Tačiau manau, kad dabar reikėtų luktelėti vyksta įvairūs tyrimai įvairiose direktoratuose Europos komisijoje, reikėtų palaukti jų rezultatų ir tada daryti išvadas. Dar bendro vaizdo nematome. Jeigu tokios, jeigu dujų klodai yra arti žemės paviršiaus, tad kodėl dar iki šiol jų nenaudojame? Manau, reikėtų palaukti bet aš jaučiu ir noriu tai pabrėžti, kad e, ardymą reikia. Ar, ardymo iš esmės uždrausti nereikėtų, nes turime būti atviri be naujoms technologijoms. O pastebėjimai dėl energetinio saugumo yra visiškai teisingi. Ne vien todėl, kad mums reikia perėti prie kitų energijos šaltinių, bet ir todėl, kad mums reikia vis daugiau energijos ir reikia mažinti savo priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Kiekvienas tai supranta, kas nori energetinio saugumo. Todėl, manau, būtų pravartu organizuoti kampanijas, teikti informaciją visuomeniai. Aš taip pat ir pritarčiau e, poveikio aplinkai vertinimui, jeigu toks būtų atliekamas. Bet, kaip sakiau, reikėtų dar pagalvoti ir išsiaiškinti, kas už visą tai mokės vėliau. Kad nebūtų taip, kad e, patys gyventojai kartų kartomis turės mokėti kainą už tuos padarinius, kuriuos sukeltų ardimas. Aš tiesą sakant, net nežinau, ar būtų tokių padarinių, tokių ilgalaikių padarinių, bet kartais būna taip, kad visuomenė privalo mokėti už tai, ką, iš ko pasipelnė privačios įmonės. o taip neturėtų būti. Ir jeigu įmonės nori imtis tam tikros veiklos, reikia užtikrinti, kad jos po to prisimtų atsakomybę už bet, kokią, bet kokius kaštus, kurie po to gali atsirasti. Ačiū, turėjau jūs nutraukti, nes jau baigėsi laikas. Dar mūsų laukia vienas pranešimas dėl žuvininkystės fondo ir jam turime skirti laiko, todėl atsiprašau, turėsiu trumpinti pasisakymo laiką visiems kitiems, galėsite kalbėti pusantros minutės, kitaip neliks laiko kitam darbo tvarkės punktui. Daug klausimų buvo iškelta ir ponui Sonik reikia suteikti galimybę atsakyti į visus tuos klausimus. Dabar ponas Vitorio Prodi. Dėkuoju. Taip. Reikėjo apriboti laiką diskusijų pradžioje, kodėl baudžiami tie, kurie atsidūrė kalbėtojų sąrašo pabaigoje. Bet kalbėsiu trumpai. Manau, kad ši tema yra labai svarbi. Hidraulinis skaidimas yra tikrai invazinio pobūdžio technologija. Turime būti visiškai tikri, kad Pirmiausiai, prieš pradedant bet kokius darbus, bus atliekamas išsamus poveikio vertinimas, bus pasižiūrėta į visas galimas pasiekmes aplinkai ir e, kitokias. Nes e, ši veikla gali paskui užkirsti kelią tam tikros teritorijos panaudojimui vėlesnėme etape, taip pat gali pakengti e, dirbožėmio žemutiniam sluoksniui, apatiniam sluoksniui. Jeigu investuosime į šias technologijas, tai nebeliks pakankamai išteklių atlikti užsibrieštiems darbams. E, tai yra užtikrinti, kad pereisime nuo iškastinio kūro prie atsinaujinančių energetikos šaltinių. Mums reikia pakeisti paradigmą. Ir e, mes jau priemėme teisingą sprendimą, patį teisingiausią. Tai yra pradėti naudoti atsinaujinančius energetikos e, šaltinius. Labai ačiū, Vitorio Prodi, jūs esate tikrai teisus Jeigu uh, norime apriboti kalbėjimo laiką, reikėjo tą padaryti diskusijų pradžioje. Tačiau norėjau pranešėjų, šešėliams pranešėjams suteikti daug laiko. Taip pat turėjau nutraukti Renatą Zomer. Ji kalbėjo net e, šešias su pusė minutės, o dabar jau reikia sparčiau dirbti, ponė Merkis visuomet labai įdomu išgirsti, kad mokslas e, yra daugialypis. Man atrodo, kad e, mokslinės žinios yra labai aiškios ir kokiu čia galima daugiau tų aspektų žiūrėti. Kalbama apie e, skaidimą hidraulinį ir kyla problemų. Sakoma, kad reikia E, siekti kompromisų, bet kaip galima siekti kompromisų dėl mokslo dalykų. E, sakoma, kad mokslininkai e, pateiks duomenis per Europos komisiją prieš ir kad reikėtų palaukti ir tada tęsti tik diskusijas. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes turėtume pereiti prie atsinaujinančių energetikos e, išteklių iškart ir nereikia kažkokios. E, e, tarpinės technologijos. E, E, papraš, jeigu bus pasitelkta e, ši technologija, tai reikia tada išorės kaštus įtraukti į taikant šią technologiją. Kokie bus šiaip jau tie kaštai aplinkai, kiek kainuos e, skaidimo technologiją. Junktinėse valstijose sakoma, kad e, pradėti teisės aktai kurti tik po dešimt metų, pradėjus eksploatacijos darbus, bet jeigu būtų buvę žinoma iš anksto, kas atsitiks, galbūt iš karto būtų buvę priimta tam tikri teisės aktai dėl pasiekmių. Daug buvo pasakyta jau dėl gerimo vaidmens, bet. E, e Grežinys pereina e, dirbos paviršių ir keliauja per vandens sluoksnius, ten, kur, tuos sluoksnius, kur, iš kurių paimamas geriamas vanduo. Ir ar nepakenks ši veikla e, sluoksniams vandens? Mes žinome, kad daug nestabilumo jau atsirado dėl anglies sugavimo ir sagumo technologijų ir čia neatsiras daugiau. Dėkoju poniai Merkis, dabar ponia Rosbach. Rosbach kalbu savo frakcijos vardu. Perskaičiau, kad bendrovė Lenkijoje sako, jog pasitrauks iš tam tikro rajono, nes nepakankamai rasta atsargų. Mano šalyje vyriausybė e, uždraudė e, skalūnų dujų gavybą. Taigi turėtume galvoti apie E, ilgalaikės e, skalūnų dujų ir alyvos e, gavybos pasiekmes, galvokime apie aplinką, apie gyvūnus, reikėtų paskelbti moratoriumo prieš pradedant gavybą. Aš lankiausi Kanadoje, Albertoje, kalbėjau su vietiniais gyventojais apie ilgalaikės skaidimo pasiekmes. E, ir buvo kalbama apie tai, kad e, gali kai kurie e, gali kilti leukemija, susirgti galima e, leukemija nuo pasiekmių taip pat. Fauna, flora, kienčia, Albertoje pasižiūrėjau į tai, kaip atrodo medžiai, pažįstu, išmanau gamtos dėsnius ir mačiau, kad tie medžiai tikrai nebėra sveiki. Tai kenkia ir vietos gyventojams Būtų nuostabu, jeigu būtų pasikalbėta su gyventojais, kurie gyvena tam tikrose teritorijose ir paklausti, ką jie galvoja apie skalūno lyvos e, naudojimą. Bijau, kad galime turėti problemų, jeigu nebusime atsargus ateityje. Krisas Deivis. E, prieš 30 metų ar daugiau pradėtas komercinis eksploatavimas skalūnų dujų JAV Daugiausiai technologijos išplėtotos ar standartai reikalavimai pakaikamai aukšti yra kitas klausimas. Man atrodo, kad ponas Sonikas atspindi labai neblogai susirūpinimą. Yra daug neiškumų dėl technologijos. E, pavyzdžiui, nežinia, kaip bus su emisijomis ar skalūnų dujų emisijos apskritai visame e, kūro išgavimo cikle nėra didesnės negu e, kad įprastai Kai kurie sako, mes nebebūtume e, susiję su iškastiniu e, kūru. Ir e, turime perėti prie e, naujų šaltinių, bet e, dujos taip pat su jais yra susijusios. Aš prieštarauju moratoriumui, žinau, kad reikia atsargeltis, bet reikia uh, pasikliauti dabartiniais teisės aktais e, - gruntinio vandens direktyva ir vandens pagrindų direktyva. E, gruntinio vandens direktyva nustato standartus, e, riboja taršą, taip pat ten sakoma, kad negalima e, leisti, kad pavojingos medžiagos pasiektų gruntinį vandenį. Taigi e, dabar pas, užtikrinkime, kad e, būtų deramai taikomi ES teisės aktai. Labai ačiū Kristui Deivisui už tokį aišku pasisakymą. E, pasisakė visi norėję, turiu pasakyti, jog nepavydžiu ponui Sonikui mūsų pranešėjai, nes dabar jisai turės pabandyti atlikti beveik neįmanomą uh, užduoti kalbėti apie energetikos saugumą, apsirūpinimą ištekliais ir taip pat įsiklausyti tuos, kurie kalbėjo apie galimas neigiamas pasiekmes aplinkai. Galiu pasakyti tik apie savo šalį. Mačiau daug piliečių iniciatyvų mano apygardoje. Tūkstančiai žmonių e, rašo peticijas, jie prieštarauja e, skalūnų dujų gavybai, nes yra daug neįsklaidytų nuogastavimų. Žinau, kad kitos valstybės narės turi kitų e, ekonominių prioritetų, taip pat kitokių energetinio saugumo e, e, motyvų. Pone Sonikai, gal jūs galėtumėte apibendrinti diskusiją, bet prieš tai suteiksiu komisijai žodį, nes žinau, kad komisijai buvo pateikta e, klausimų, pavyzdžiui, dėl pakaitinių e, produktų. Ne, e, sakoma, kad 40-43 milijonai litrų chemikalų pateks e, į žemę ir jie, nieko, jie turi ne, jokių būdų nesusisiekti su gruntiniais vandenimis. Tai kaip įtikinti žmonės, vietos žmonės, kad taip nebus. Aš esu e, inžinierius Man įdomios ir rūpi technologijos, bet e, skalūnų dujų ir alyvos gavyba e, ir technologijos siejamos su šia gamyba yra tikrai kvestionuotinos. Taigi e, išklausysime komisijos, o paskui pono Soniko. Labai ačiū. technologijų dėgymas, pavyzdžiui, hidraulinis skaidimas, gali duoti nemažai naudos. Tačiau reikia būti ir atsargiems, reikia labai atidžiai pagalvoti, kokia yra galima nauda ir žala. Apie tai kalbėjo keletas parlamento narių. Komisija aiškiai nori nuo pat pradžių užtikrinti, kad mes e, pat pritaikysime aišku ir subalansuotą požiūrį, mes aktyviai sekame, kaip viskas vyksta kokie yra poslinkiai ir norime užtikrinti, kad būtų perkeltos ir gyvendintos e, visos e, egzistuojančios teisės normos šioje srityje. Komisija pradėjo vertinti, ar nereikia sukurti rizikos vertimo sistemos e, skalūnų dujų gavybai ir mes dabar e, žiūrime visas galimybės, galimus kelius. E, Tikimės, kad iki 13 metų pabaigos jau turėsime išvadas dėl šių dalykų. Tęsėme diskusijas e, tarp komisijos tarnybų, ypač e, galvojame, e, ypač dirbame daug specialioje darbo grupėje tarp žinybinėje, e, joje e, dirba komisijos tarnybos, energetikos, viešosios sveikatos įmonių atstovai ir matome, kad e, Koordinuotas požiūris nepaprastai svarbus. Taip pat keičiamės informaciją su valstybėmis narėmis. E, buvome surengę e, neblogų pokalbių diskusijų su JAV atstovais. Buvo e, narių iškelta nemažai klausimų. Ir diskusijose mes taip pat apie juos kalbame. Paminėsiu keletą klausimų E, būtina labai gerai apibūdinti e, žvalgyb, gavybos e, rajonus, grežinius, visas nustatyti charakteristikas prieš hidraulinį skaidimą. Komisija vykdo tyrimus, apie juos buvo keletą kartų kalbėta. Vieno tyrimo kurį atliko aplinkosaugos generalinis direktoratas dėl rizikos nustatymas. Tyrimo rezultatai turėtų pasirodyti antrąją rūpiučio savaitę. Šiek tiek vėluojame, tačiau tuo pačiu metu tikimės, kad rezultatai tik e, e, padės jums toliau rugsėjai diskutuoti. Ačiū. Pranešėjas Boguslavas Sonik. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Reikėtų grįžti prie klausimo, ar reikia ar nereikia pareikšti savo nuomonę šio klausimu. Manau, reikia. Manau, reikia, nes kuo toliau, tuo daugiau turime tyrimų rezultatų. Europos komisija pateikė vieną tyrimų, tyrimą. Ir matome iš to, kad teisės aktų Europoje yra pakankami, kad galėtumėm vertinti šitą technologiją ir naudoti saugi, ją saugiai. Nu, žinoma, reikia stebėti. Kokia dabar yra padėtis? Kai kurios valstybės narės jau paske, e, pradėjo skalūnų dujų gavybą Žinau, kad amerikiečiai jau 30 metų tai daro. Klausimas toks, ar mano pasiūlymas yra per daug atsargus? Ar mes per daug kalbame apie aplinkosaugos aspektus, įtraukdami tam tikras nuostatas, e, iš kurių matyti, kad mes į šitą technologiją, šią procedūrą žiūrime labai rimtai. Ar tai reiškia, kad mano pasiūlymas dėl to yra neteisingas? Ar jį reikėtų atmesti? Manau, reikėtų vadovautis logika, kuri sako, kad Europos parlamentas bando bendresniu bendriau žiūrėti šitą klausimą. Mes įsigilinome į, į teisės aktus, norime pasiūlyti pakeitimų, bet sakome, kad turime būti atsargus, turime informuoti visuomenę, kad piliečiai žinotų, kas vyksta aplink jų namus. Mūsų požiūris, mano nuomonė, yra pagrystas ir tinkamas. Atsargumas yra reikalingas, mes esame atsargus Ir mes prie šito klausimo grįšime ir grįšime. Dar norėčiau konkrečiai pakomentuoti kai kuriuos pasisakymus. Nemanau, kad pramonės sektorius taip stipriai mus spaudžia. Greičiau priešingai, aš to spaudimo nejutau dirbdamas su šiuo dokumentu. Prieš keletą metų, kai kalbėjome apie Nord Stream, prisimenu, kad tada Nord Stream nusprendė uh, siūsti lobistus ir pasinaudoti aukščiausiais politikais. Jie e, važiavo pas mus, kalbėjosi, mes e, peticiją ir rezoliuciją patvirtinom, net ir kreipėmės į komisiją, kad būtų iš naujo įvertintas poveikis aplinkai. Ir atsimenu, kad tada komisija vangiai reagavo į mūsų prašymą. Taigi, tada negirdėjau uh, balsų reikalaujančių įsigilinti į tuos vykstančius darbus. Ir reikėtų nepamiršti, kad labai svarbu, svarbus yra tyrimai kokie yra ardymo, kokie yra ardymo poveikiai. Pavyzdžiui, žinau, kad Austrijoje yra stebima, e, stebimi ardymo darbai, kad nebūtų naudojami jokie, e, jokios e, nu, pavojingos medžiagos kur mes turėtumėm investuoti. Pavyzdžiui, skiriame lėšas švariems, švariam anglės gavimui. Mes turime žinoti, kokių e, energetikos išteklių turime savo teritorijoje. Galbūt skalūnų dujos yra alternatyva, e, netgi labai daug naudos nešanti alternatyva. Žinoma, aš kalbu labiau savo Europi, Europos dalies e, balsu, bet visa Europa stengiasi sumažinti CO2 iš, išlakas. Dar grįšiu prie lobistų. EPP frakcija surengė labai daug klausimų kartu su Europos komisija, labai daug e, darbinių susitikimų ir buvo daug progų susitikti su ekspertais ir padiskutuoti. Yra argumentų ir už, ir prieš. Ir visus juos išklausėme. Pone Rosenbach iš Danijos e, kalbėjo apie Kanadą. Kalbėdami apie Kanadą mes painiojame du dalykus. Tai yra alyva kuri yra naudojama, pavyzdžiui, Albertoje, yra, jinai yra išgaunama iš tam tikro smėlio, e, naudojant šią technologiją bandoma išgauti, bandoma naudoti pati paviršutinė dirbožėmio dalis. Tai yra visiškai kitokia technologija ir šitą technologiją turi įtakos faunai, medžiams ir kitiems augalams, bet technologija, apie kurią mes kalbame, yra visiškai kitokia. Taigi apibendrinsiu. Pirmininkas sakė, kad čia yra labai sunki užduotis ir kad jis man nepavydė. Prisimenu studentavimo laikus, kai kovojame su komunizmu Lenkijoje. Taigi aš mėgstu iššūkius ir mokausi iš visų sunkumų, iš visų iššūkių, kurie man pasitaiko. Kolegos ieškokim kompromisų, kurkime kartu šitą dokumentą, atsižvelgime visas nuomonės, apsvarstykime riziką, bet parodykime, kad Europos parlamentas nori kalbėti aiškių balsų šiuose debatuose ir nori pasakyti, kad mes paruošime teisės aktus Ir mūsų teisės aktų pagrindinės tikslas yra apsaugoti aplinką. Pirmininkas. Mano nuomonė, mums reikia kompromisinės pozicijos, bendros pozicijos. Ir esu tikras, kad mums pavyks ją pasiekti. Šiandien, iki šiandienos pakeitimų e, terminas balsuojame e, rugsėjo 19 O spalio mėnesį e, svarstysime plenarinės sesijos šitą dokumentą ir balsuosime. Tokia yra mūsų darbo atverkė. Reikėtų suspėti. Kitas mūsų darbo atverkės klausimas. Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondas. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Kristokelos, kad jis mus pristatytų paruoštą dokumentą. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν έχουμε επαρκή χρόνο για να γίνει συζήτηση. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι. Kažkodėl atrodo, kad mums neužteks laiko apsvarstyti, ar kolegos mano, kad galime dirbti toliau ar atidėti svarstymus. Man atrodo, kad neišės e, tinkamai padiskutuoti. Pabandykime surasti sprendimą laiko klausimu. Nelabai turim alternatyvų. yra parengta nuomonė, reikia ją apsvarstyti ir dėl laiko, dėl to, kiek turim laiko, turime, kiek galima daugiau apsvarstyti klausimų. Dar mums liko dešimt minučių. Aš siūlau pradėti, kad jūs pristatytumėt savo nuomonę, o tada jau kiek pavyks padiskutuoti, tiek pavyks. Pažiūrėsim, kokia bus procedūra po to.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 pasiūlymas yra labai svarbus bendrožininkystės paketo pakeitimo prasme. Bendrožininkystės politika turi būti pakeista ir reikia reformos ir naujasis fondas turi būti tinkamai reformuotas, kad nekiltų problemų, nekartotumėm klaidų ir kad žuvininkystė vyktų tvariai. Bendros žuvininkystės politikos reforma bus. Mm, pagal ją geriau panaudosime e, subsidijas e, ir žvinikystė taps tvaresnė ir sukursime tvarias žvinkistės sistemas. Čia kalbame apie ekonominius išteklius, e, žuvininkystiai, e, duomenų rinkimui, e, bendrosios žuvininkystės politikos kūrimui, sistemos kūrimui Kalbame apie du finansinius, dvi finansinės priemonės, kurių iš kurios iki šiol buvo atskirtos, e, bus suvestos į vieną fondą ir tai bus geriau valdom, valdomi šitie instrumentai, šios priemonės. Tinkamiau bus e, paskirstomos lėšos ir efektyviau naudojamos. Taip pat norima garantuoti, kad e, subsidijos bus skiriamos toms šalims narėms, kurios atitinka visus reikalavimus. E, tai ir kontrolės reikalavimai, ir kovos su neteisėta žuvininkystė reikalavimai ir taip toliau. Taigi, reikia laikytis bendros žuvininkystės politikos e, reikalavimų. E, darbo tvarkos reikalavimų, naujų žuvininkystės ryčių kūrimo reikalavimų ir taip toliau labai svarbu kurti tvarias naujas darbo vietas. ir vietos lygmenių e, tvarkyti šitą, e, šitą sistemą ir sukurti bendrą informacijos sistemą su suinteresuotom šalim. Čia kalbame ir apie bio įvairovę. E, iš to įtraukiama, iš tą politiką įtraukiama Natura 2000 teritorijos ir pajūrio teritorijos, siekiant saugoti pajūrio e, bio įvairovę. Taip pat reikia skatinti skaidrumą ir duomenų surinkimą. Taip pat e, politikos įgyvenimo taikymo kontrolę. Kitaip tariant, reikia atsižvelgti e, į skirtumus, žuvininkystės skirtumus skirtingose regionuose. Šiame, šio pasiūlymu mes norime, kad e, žuvininkystės politika būtų pritaikyta e, siekiant e, tvaresnės žuvininkystės ir atitinkamai skiriant lėšas. E, ir kūriamos priemonės, kurios bus naudingos visai visuomeniai. Kalbama čia ir apie smulkę žuvininkystę, kalbama apie bioįvairovės apsaugojimą. Yra skirtingų finansavimo šaltinių, dėl kurių susidarydavo tokios situacijos, kai žvėjams tekdavo laikytis proporcionalumo principo. E, buvo numatytos žunkistės kvotos. Mes siūlome vykdyti žunkistės reformą, kad ji būtų tvaresnė, nes dažnai matome, kad vietos lygmenių E, tam yra priešinamasi. Todėl mums reikia valdymo priemonių, kad įtrauktumėm e, e, socialinius suinteresuotas institucijas ar suinteresuotas šalis. Žvėjai galės išnaudoti išteklius ir taip subalansuosime žvankystės situaciją. Labai svarbu atlikti priežiūrą, kad būtų ekologiškai žvėjo, kad žvejyba būtų žvejyba ir žvejybos produktų sandėliavimas vyktų ekologiškai. Žvejybą reikia reformuoti, nepadarant žalos aplinkai. Kai kurie pasiūlymai e, kalba apie finansavimą. Yra pakeitimų, kurie, pavyzdžiui, kalba apie žuvų sandėliavimą, kai neišeina jų parduoti. Tada laukiama geresnės padėties rinkoje. E, geriau sandėliuoti, kol kainos pa, pasieks atitinkamą lygį. Tokios toks finansavimas yra nelogiškas, nes už jį moka mokesčių mokėtojai, kai turėtų už tai mokėti verslininkai. Kitas pakeitimas yra susijęs su. E, žvejybos leidimų perdavimu. Taip pat pakeitimas susijęs su e, judumu žvejybos rinkoje. Taigi yra įvairių pakeitimų, kur kalbama apie tai, kad viešas finansavimas neturi vesti prie perteklinės žuvininkystės. Kalbant apie žemės ūkį, e, reikia tinkamai mm, valdyti išteklius tam, kad e, finansuotumėm tas žemės ūkio veiklas, kurios nekenkia aplinkai. Todėl mes pabrėžiame tas priemonės, kurios sumažina poveikį aplinkai. žvejyba yra viešų išteklių valdymas. Todėl kalbama apie tai, kad negalima išeikvoti jūros išteklių ir žvejybos išteklių. Todėl valdysena pirmiausia turėtų kalbėti apie duomenų surinkimą duomenų, kurie susiję su žuvininkystės tvarumo skatinimu. Kitaip tariant, reikia žvejoti, turint galvoje ekologinį, socialinį poveikį e, ilgalaikių laikotarpių. Manau, kad mūsų pasiūlymas manau, kad reikia nepamiršti, jog žvai, tvari žvaiba, žvaiba yra ta, kuri ilgalaikiu laikotarpiu galvoja apie ekosistemos išsaugojimą. Ačiū. Dėkoju. Aš žiūriu, kiek valandų. Sakyčiau, reikėtų išklausyti šešėlinių pranešėjų, tik tai klausimas yra, kada. Ar trečią valandą pradėti iš karto diskusiją su šešėliniais pranešėjais? Ar šiandieną vakare jau po pietinio posėdžio pabaigoje? Trečią valandą. Manęs nebus čia trečią valandą, aš turėsiu išeiti. Aš taip pat turiu išvykti, tad reikės apriboti pasisakymo laiką. Daugiausia 15 minučių, 10 minučių pasisakymo. 15 po 3 galėtume baigti diskusijas, gal netgi 10 po. Tad klausimas komisijai. Ar komisija galėtų čia ateiti trečią valandą? Linksi galvas. Tad taip ir elgsimės. Diskusijos bus trečią valandą visiems skanių pietų. Thank you, interpreters.